Taigi patvirtume darbo atvarkę, o dabar norėčiau e, paskelbti kai kurią informaciją dėl komiteto darbo, dėl komiteto tolesnės struktūros. Laukiame, kol bus išrinkti dar du pirmininko pavaduotojai. Maiteks ir Žon Due buvo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 negalės toliau dirbti mūsų komitete ir todėl jos vieta yra laisva. Ja reikia atimiausių metų užimti, paskiriant kitą asmenį. Iki pietų vyks e, išplėstinis valdybos posėdis ir Taip pat bus pristatyta tolesnio darbo programa, nauja programa. Vėliau vyksintis posėdis bus uždaras, tačiau komiteto nariai ir padėjai galėsime dalyvauti. Dabar dar kartą grįžkime prie darbo atvarkės ir aptarkime joje numatytus klausimus. Norėčiau taip sakyti, kad ponia Veržiat. A ellos para que comenten lo que quieran comentar. Pacerė ir aš dalyvavome misijoje, stebėjome e, rinkimus ir aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad procedūros buvo labai e, sklandžios e, šalis per labai trumpą laiką sugebėjo suorganizuoti sudėtingus rinkimus visoje valstybėje ir rinkimų e, komisija sugebėjo labai sklandžiai suorganizuoti rinkimus, kurie atnešė tiesiog stebinančius demokratinius rezultatus. Ir dabar ekonomiškai vertinant šiai šaliai yra labai svarbu gauti iš ES vystimosi ir investicijų pagalbą. Turiu omenyje Tunisijos perspektyvas vystytis toliau. Tiesiog norėjau pasakyti, kad aš labai palankiai vertinu rinkimus. Žmonės buvo labai pasitenkinti tuo, kad ES domėjosi rinkimais ir gyventojai labai aktyviai dalyvavo rinkimuose, o daug ES e, valstybių organizacijų atstovų dalyvavo rinkimuose taip pat kaip stebėtojai ir stebėjo, ar yra laikomasi žmogaus teisių. Panseriai. Dėkoju. E, manau, kad e, tikrai galima labai teigiamai įvertinti šią rinkimų misiją. Manau, kad tai buvo tikrai labai svarbaus pokyčio rinkimai ir atmosfera tikrai vyko labai, e, tie rinkimai labai vyko geroje atmosferoje. Buvo laikomasi rinkimo, rinkimų kampanijos taisyklių, taip pat ir žiniasklaida labai e, ramiai viską vertino, demokratiškai e, pateikė savo nuomonę. Taip pat e, galima teigiamai atsiliepti ir apie Tuniso piliečių visuomenę, kuri parodė, kad jau tikrai yra brandi. 14 tūkstančių stebėtojų dalyvavo iš 14 skirtingų valstybių. Jie dalyvavo 66 procentuose rinkimų apygardų. Rinkimų diena e, praėjo ramiai, tvarkingai. Daugiau negu 60 procentų rinkimų teisę turinčių žmonių dalyvavo būtent šiuose e, rinkimuose. Na, pora kritinių pastabų. Na, dėl, ypač dėl jaunimo. Galima pasakyti, kad e, mažai jaunuolių dalyvavo rinkimuose. Apie tai turėtų pagalvoti Tuniso uh, E, politikai. Taip pat, e, kalbant apie moteris, moterų sąrašuose buvo daugiau, nes lyginant su 2011 metais e, matome, kad jų padaugėjo. Anksčiau buvo 7 procentai, dabar 12 procentų. Taigi skaičius didėja, bet vis dėlto dar nėra labai didelis. Dar kelios politinės pastabos. Manau, kad reikės palaukti dar E, rink, prezidento rinkimų, kurie vyks lapkričio 23 ir gruodžio 28 dieną. E, Nadak ir antrasis, antroji partija, e, bet žinome, kad ši partija nepateikia kandidatų šiuose rinkimuose. Ir tikriausiai dėl to atitinkamai bus ir suformuota koalicija Tunise. Antra pastaba, kurią galėčiau e, pateikti, yra susijusi su perėjimu prie demokratijos. Manau, kad e, demokratija labai svarbi visam šiam regionui, nors Tunisas yra ir nedidelė valstybė. Manau, kad e, tai labai svarbu ir Europos viešai nuomoniai, todėl kad Europa e, teigiamai žiūrėjo į arabų pavasarį bet po šio pavasario sekė šiek tiek skepticizmo. Taigi, jeigu visas šis procesas teigiamai vystysis Tunise, mes tikrai galėsime padaryti išvadas, kad e, nebūtinai procesai turi blogai baigtis. Na ir dar vienas politinio pobūdžio komentaras. Kaip kad minėjo pirmininkė, dabar yra Europos eilė. E, Tunise dar nesibaigė socialinė ir ekonominė krizė, ji yra gana didelė. Ir demokratiją galime sustiprinti, jeigu yra ekonomikos e, ir socialinis vystimasis. Taigi, mums reikėtų prisimti įsipareigojimus. Tuniso atžvilgių reikėtų padėti Tunisu išeiti šios krizės ir stiprinti demokratiją Tunise. Tai yra Būtent svarbiausia dalykai susiję su e, šiais, e, šio rinkimų stebėjimu. E, dar reikės palaukti rink, prezidentų rinkimo rezultatų. Dėkuoju ponui Panzerį, ponė Veržė. Dėkuoju, aš pritariu tam, ką jūs sakėte. Ir e, reikėtų pabrėžti, kad e, Tunise dabar yra svarbus etapas. Tai yra patvirtinta naujoji konstitucija, įvyko pirmieji rinkimai ir e, reikėtų nepamiršti, kad ir piliečių visuomenė yra svarbi konstitucijos proceso dalyvė, tai yra tikrai Tuniso jėga ir turtas svarbus ir ateičiai. Na, o dėl rinkimų tikrai buvo dėta daug pastangų tam, kad dalyvautų kuo daugiau rinkėjų, kurie yra įrašyti į sąrašus. Vis dėlto dalyvavimo procentas nebuvo tenkinantis. Turint omenyje, koks buvo rinkėjų potencialas. Todėl, kad tik 5 milijonai E, buvo įsirašusių į sąrašus e, balsuotojų iš 7-8 milijonų gyventojų. Jaunuoliai taip pat e, dalyvavo nedaug, nedaug jaunuolių balsavo. Ir tai mes galėjome pamatyti tiesiog plikakimi, nuvykę į apygardas. Manau, kad tai nėra geras signalas rinkimų kampanija praėjo gerai, kai kas sakė, kad tai buvo labai rami kampanija, galbūt net ir per daug rami, lyginant su 2011 metų rinkimų kampanija. Manau, kad dalyvavo, dominavo e, dvi šalis dialogas tarp e, islamistų ir neislamistų, e, religingų ir nereligingų asmenų. Na ir dėl to šiek tiek nukentėjo ekonominių ir socialinių klausimų diskusijos, nes manau, kad šie klausimai iš tikrųjų svarbus, jie buvo Tuniso revoliucijos pagrindas. Ir kaip jau minėjau, pirmininkė Šis klausimas vis dar nėra išspręstas ir tai yra svarbus klausimas ateičiai ir ES tikrai turi prisijimti atsakomybę šioje srityje, todėl kad Tuniso ekonominė ir socialinė situacija prastėja, ji suprastėjo nuo 2011 metų. ES ir jos valstybės ir mano valstybė turi prisijimti šią didelę atsakomybę šioje srityje. Reikia išlaikyti istorinius ryšius su, su Tunisu ir reikia nepamiršti, kokia yra Tuniso skola. Na, o dėl mūsų komiteto reikėtų pabrėžti, kad e, Tuniso valdžios institucijos dar turi dėti daugiau pastangų, pavyzdžiui, žiniasklaidos e, nepriklausomumo, nešališkumo srityje. Pavyzdžiui, UPL yra e, treč, trečioje pozicijoje ir e, tai būtent buvo dėl žiniasklaidos poveikio ir dėl lėšų, todėl kad e, jos savininkas yra, jos lyderis yra taip pat ir antro futbolo klubo savininkas Tunise. Na ir tokia šalyje, kuri pereina prie demokratijos, ši partija yra būtent trečioje vietoje ir dėl to gali kilti šiek tiek klausimų. Taip pat mes iš tų suorganizuotų susitikimų padarėme išvadas, kad reikėtų toliau dėti pastangas tam, kad būtų skatinama demokratija, demokratinė sistema e, ir būtų sprendžiami klausimai susiję su politi, policija, saugumu ir teisingumu. Na, tai yra svarbus e, klausimai Tuniso visuomenėje ir ateičiai. Na, o dėl moterų galbūt e, buvo šiek tiek problemų su vertimu, kai kalbėjo ponas Panzeri. Iš tikrųjų, tai rinkimuose buvo nustatytos moterų kvotos, sąrašuose jų yra 50 procentų. Bet sep, nuo 7 iki 12 procentų padidėjo būtent sąrašų viršuje esančių moterų skaičius. 68 moterys buvo išrinktos e, Tunise, tai yra beveik 30 procentų. Taigi e, matome, kad e, galbūt dėl to situacija gerėja. Norėjau būtent tai pabrėžti. Sí. Eh, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. En todo caso. Dėkoju. Ar norėtų dar kas nors kalbėti šią temą? Atrodo, ne. Uh, Aš iš savo varpinės taip pat norėčiau pridurti porą dalykų. Ponas Panceri ir ponė Virėmis jau vieržėjo ir kaip apie tai kalbėjo. Paskutinysis aspektas susijęs su moterų e, kvota. E, galime tikrai pasidžiaugti, kad e, naujasis parlamentas turės nemažai naujų parlamento narių moterų, nors partijos veikla ir darbas ir praktika dėja neskatina moterų um, aktyvaus dalyvavimo, ypač aukštuose, dirbant aukštuose postuose, užimant aukštus postus. Ir, ir or, vis, vis dėlto organizuojant tos rinkimus įvairiose rinkimų organizavimo struktūrose dirbo daugybė moterų ir tose apygardose, rinkimų apygardose ir rinkimų apylinkėse, kuriuose aš buvau, E, nu, kuris darbas taip pat stebėjau, mačiau, jog tikrai moterų yra labai daug, tai dažniausiai jaunos ir kvalifikuotos moteris, turinčios gerą išsilavinimą. E, ir e, pakankamai kompetentingos, kad galėtų taip tinkamai stebėti rinkimų eigą. Ir e, tai yra tikrai puikus ir tikrai svarbus faktorius, e, ypač lyginančiai aspektą su e, kitomis e, kaimininėmis šalimis, pavyzdžiui, Maroku. Ir būtų ir Europos Sąjungai reikėtų toliau dėti pastangas stengiantis e, ir stengtis padėti toms valstybėms e, skatinti moterų dalyvavimą. E, E, tokiuose, e, tokioje veikloje ir aš norėčiau, kad ES parodytų didelės pastangas. Be abejo, Tunisas yra ypatingai svarbi šalis mums, visam regionui. Ir e, dabar kol kas yra taip, kad šiuo požiūriu ši šalis ko gero yra išimtis lyginant su jos šalimis, kaimininėmis šalimis. Aš manau, kad e, be abejo ES turėtų padėti tai valstybei transformuotis ne tik tai finansinę paramą, bet ir politinę e, paramą, politinę pagalbą, skatinant tą, tos politinius e, demokratizavimosi procesus. E, ir nepas, nerodyti pasitenkinimo vien tik tai tos ta, rinkimų e, rezultatais ir e, daugiau ne, nebežiūrėti ir nestebėti, kaip tas situacija keisis ateitie, ypač kai įvyks parlamento, atsiprašau, prezidento rinkimai. Jeigu nenorite kalbėti šią temą, tuomet e, E, aš taip pat norėčiau paminėti, jog į mūsų posėdį atvyko Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai ir dabar mums reikia sulaukti dar keleto kolegų, kad galėtume tęsti darbą. E, mums reikės aptarti tolesnius e, šios tarnybos veiksmus, kuomet Europos parlamentas patvirtino skubės rezoliucijas. Mums reikės parengti pasiruošti procedūrą, pagal kurią tie veiksmai būtų įmanomi. Ir dėl to šiandieną pirmiausia reikės išklausyti tarnybos atstovus, su jais padiskutuoti ir išsiaiškinti, kaip tas mūsų tolesnės diskusijos vyks ateityje, kokiu formatu ir kokia forma.